Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten Platz. Pons ir ponai, prašau visus susėsti, tęsime diskusijas. Dabar išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimų dėl Europos vadovų tarybos sustikimo išvadų, sustikimo, kuris vyko birželio 28-29 dienomis, pirmiausiai suteiksiu žodį tarybos, vadovų tarybos pirmininkui ponui Tuskui. Sveiki atvykę ir prašau jums žodis. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai.